bus balsuojama taip pat rytoj. O dabar Genovefa Grabovska pranešimas pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi. Pone Grabovska, jums keturios minutės, prašom. Micro, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai kalbamės kitų klausimų. Pamatysime atvaizduoti, kaipgi sekasi bendradarbiauti ES institucijoms ir piliečiams. Yra daug spragų. Prisiminkime, ką sakė Žan Monė Sąjungą kūrėme ne valstybėms ir vyriausybėms, ją kūrėme piliečiams. Europos Sąjunga plečiasi, priima naujų narių, tačiau e, institucijoms sudėtinga bendrauti su piliečiais. Praeitie dėl to e, patyrėme daug skaudžių pasiekmių prancūzų, Niderlandų, ir vėliau airių pasakytas ne referendumuose yra viso to rezultatas bandoma gerinti institucijų e, santykius su piliečiais, yra suvokiamas, kokį, suvokiama, kokį svarbų vaidmenį atlieka pilietinė visuomenė ir bandoma taikyti vis naujas priemonės dialogo srityje. Tačiau reikia kažko daugiau. E, Parlamentas e, rodo iniciatyvą ir bando sukurti mechanizmą, E, kuris turėtų išspręsti esamas problemas ir pagerinti santykius tarp e, institucijų ir piliečių. Turi būti pašalintas tas jaučiamas e, demokratijos deficitas. Reikia aiškiai parodyti, kad piliečiai turi vaidinti svarbu vaidmenį priimant sprendimus. Dešimtas sutarties straipsnis nurodo, kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti priimant es sprendimus. Nepamirškime, kad egzistuoja ir piliečių iniciatyvos teisė. Surinkus vieną milijoną parašų, piliečiai gali kreiptis į Europos komisiją ir pabandyti įtikinti, jog būtina parengti tam tikrą teisėjų kuros pasiūlymą savo pranešime aš kalbu apie pilietinį dialogą. Apie tokį dialogą nekalbama nei viename teisinėme tekste. Tačiau siekiu, jog e, šis dialogas vystusi ir pagal tokius principus. Pirmiausia, piliečių visuomenė turi būti tinkamai atstovaujama. Piliečiai, pilietinė visuomenė visuomenė turi būti girdima Europos Sąjungoje ir reikia rasti tinkamų partnerių pilietinėje visuomenėje. Norėčiau, kad e, pilietinis, kad dialogas su piliečiais vyktų dviejomis kryptimis. Negalima, kad ES institucijos paprasčiausiai klaustų, o piliečiai atsakinėtų. E, institucijos turėtų įsiklausyti piliečių balsą ir pasiūlymus. Mums reikia tam tikro grįžtamojo ryšio. Reikia, kad e, būtų užtikrintas visapusiškas dialogas tarp institucijų ir piliečių. Pilietinis dialogas turi būti ir skaidrus. Dialogas turi vykti pagal aiškės e, taisyklės, reikia sudaryti labai konkretų nevyriausybinių organizacijų sąrašą, organizacijų, kurios dalyvauja ar gali dalyvauti konsultacijose. Pilietinio dialogo principus labai sunku apibrėžti. Todėl tikiuosi, jog Europos komisija, kuri jau senokai e, svarsto šį klausimą, jau pradėjo išsamiau įnagrinėti antraisiais metais. Tikiuosi iš komisijos, kad komisija galų gale parengs tokio dialogo principus. <clears throat> Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės taip pat turėtų skatinti dialogą su pilietinė visuomenė, skatinti pilietinį dialogą ir visos um, mano pranešime išdėstytos mintis turėtų būti išbandytos per šį pavasarį vykstančius, vykstančius Europos parlamento rinkimus. Reikia daryti viską, kas įmanoma, gerinant santykius su piliečiais. Europos Sąjunga turėtų atskleisti, ką ji turi pasiūlyti, atskleisti savo geriausias pusės. Ačiū. Dabar ponia komisarė, prašom. Well, uh, first of... Pirmiausia, komisija norėtų padėkoti pranešėjai, poniai Grabovskai, taip pat ir Konstitucinių reikalų komitetui už puikų pranešimą. Mes sutinkame, kad pilietinė visuomenė vaidina labai svarbu vaidmenį Europos integravimuose procese. Tai yra vienas svarbiausių priemonių komunikavimui tarp institucijų, visuomenės ir piliečių. Tai padeda piliečiams pasinaudoti savo teisę dalyvauti demokratinėme sąjungos gyvenime. Komisija turi ilgą sveiką tradiciją bendrauti su pilietinės visuomenės organizacijomis. Toks bendradarbiavimas tarp komisijos ir pilietinės visuomenės auga ir apima įvairiausius klausimus nuo politikos dialogo iki projektų valdymo tiek ES ir šalise partnerėse. Lisabono sutartis esamą praktiką, e, esamai praktikai suteiks oficialesnį pagrindą, formalesnį pagrindą ir suteiks postumį jų stiprinimui, taip pat atsvers e, duris kitoms galimybėmis pilietiniai visuomeniai pasinaudoti e, galimybėmis per piliečių iniciatyvas. Įtraukiant suinteresuotas šalis į aktyvų dialogą reikia tinkamų priemonių kad pilietinė visuomenė galėtų išreikšti savo nuomonę ir galėtų būti išgirsta. Na ir žinoma, Europos institucijos turi e, turėti tinkamas priemonės, kad užtikrintų, jog tai, ką išgirstame iš pilietinės visuomenės ir piliečių, būtų tinkamai panaudota ir įdėkta į sistemą. Komisija sveikina tai, kad šis pranešimas pritarė daugeliu idėjų, kurias komisija jau įgyvendina per savo kadenciją dabartinė komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų, kad įtrauktų pilietinę visuomenę, pilietinę visuomenę, jos organizacijas ir atskirus piliečius į viešas diskusijas dėl klausimų susijusių su ES. Vienas iš naujausių pavyzdžių būtų e, piliečių konsultacijos, kur e, eksperimentuojama su įvairiais apklausomis ir panašiai kad būtų galima suprasti žmonių poreikius. Per 35 pastarosius metus buvo sukurtas eurobarometras ir tapo labai gyvybingo priemonę stebint visuomenės nuomonę. Tačiau nei komisija, nei parlamentas negali patys vieni organizuoti viso europinės diskusijos. Tai bus įmanoma tik tai tada, jeigu ES institucijos ir valstybės narės dirbs kartu. Tai yra politinės deklaracijos dėl komunikavimo Europai tikslas. Ir šį komunikatą pasirašė parlamentas, taryba ir komisija 2008 m. 22 spalio. Šiame kontekste tiek komisija, tiek parlamentas jau dabar koordinuoja savo pastangas su valstybėmis narėmis per e, valdymo partnerystės, kurios apima e, regioninės, vietinės kampanijas skirtas konkretiems klausimams, e, susientai su veiksmais, kurios atlieka vietos valdžios institucijos su nevyriausybinės organizacijomis. 2009 metais mes šiuos veiksmus stengsimės padaryti dar veiksmingesniais. Komisija sutinka, kad vaisingas dialogas priklauso nuo aktyvaus visų pusių dalyvavimo. ES institucijos, valstybės narės, e, valstyb, institucijų, valstybė narių ir pilietinės visuomenės. Ir e, komisija tikisi, kad Lisabonos sutartis iš tikrųjų įsigalios ir yra pasirengusi imtis reikalingų veiksmų, kad e, sutarties nuostatas būtų galima įgyvendinti ir būtų galima toliau plėtoti pilietinį dialogą. Ačiū. Thank you. Ačiū. Dėl šio pranešimo bus balsuojama rytoj. Ponios Andrikienės e, posėdžių salėje nėra, todėl pasakysiu, kad dėl jos pranešimo bus balsuojama trečiadienį. Jos